We'll Dabar pereisime prie e, klausimų komisijai, kadangi tai e, ši sesija bus trumpesnė, kadangi paskutinis diskusijos e, užsitėse ir turime baigti pusę devinių ir leisti darbuotojams ir vertėjams pailsėti. Taigi dabar E, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 17 klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na ir e, pažadu pasisakyti labai trumpai. Na, tas e, klausimas, kurį kelia narys, yra ne, susijęs ne su dokumentu, kurį patvirtino komisija ir Vėliau šį mėnesį komisija ketina patvirtinti komunikatą, pagal kurį bus įvertinama Europos šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo tikslų poveikį. Na ir tiesą sakant, aplinkosaugos taryba savo išvadose šių metų kovo mėnesį ragino komisiją parengti šį komunikatą, laikas buvo labai trumpas ir diskusijos yra svarbios. Ir aišku, po to bus daug svarbių aspektų, į kuriuos reikės konkrečiai įsigilinti. Be to, šiame komunikate e, bus nuodarta susijusi su e, prekybos misijomis direktyva. Ir taip pat e, bus kalbama ir apie CO2 nutekėjimo pavojų po Kopenhagos. Na, tiesą sakant, komisija neketina priimti sprendimą po to, kai komunikatas bus pristatytas. Tai yra tiesiog vienas žingsnis, kuris leis užtikrinti, kad įvyks diskusija dėl išmetimo mažinimo tikslų. Na ir tai yra tiesiog pagrindas diskusijoms Tai šis komunikatas leis įvertinti e, kaštus, atlikti analizę ir tai bus pagrindas diskusijoms ir tikiuosi, kad parlamentas taip pat dalyvaus tose diskusijose. Dėkoju, ponas Jobro, 30 sekundžių. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiame dokumente nušviečiama, kad jeigu norime pasiekti šio išmetimo mažimo tikslo, tai jis ypač atsilieps vidurio rytų Europai. Komisija nurodė, kad bus reikalingas papildomas finansinės lėšos, kurių galima bus gauti iš struktūrinių fondų. Ar tai reiškia, jog kad tos lėšos bus tiesiog perskirstytos? Pavyzdžiui, iš gatvių infrastruktūros ryties. Uh, galbūt, pavyzdžiui, šios ryties, šioje srityje numatytos lėšos bus panaudomas kur nors kitur. Dėkoju, kad parlamentaras sutiks su tuo, kad aš nepradėsiu čia dabar leistis konkrečiai į detalės. Na, tai būtų netinkama tiesiog parlamente dalyvavau klausime ir jo metu pasakiau, kad reikia gerbti. Uh, tai, kad bendrė gali panaudoti savo lėšas skirtingoms tikslams, skirtingiams projektams. Jūs minėjote infrastruktūros e, projektus ir svarbu, kad e, šie projektai atitiktų aplinkosaugos tikslus. Na, yra numatytas tikslas 30 procentų sumažinti išmetimus iki 20 metų ir aš manau, kad tai yra atsakymas šiame etape ir mes ketiname parengti analizę, o po to parlamento narius pakviesime uh, ir kartu su taryba dalyvauti diskusijose dėl šių tikslų. Dėkuoju. Ir du papildomi klausimai. Pane Tikau ir panas Deivis. Prašau. Pusę minutės, pane Tikau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Na, mes balsame šiandieną dėl pranešimo, kuria bus keičiami direktyva, liečin, direktyva dėl pastatų energetinio veiksmingumo. Na, svarbu sumažinti pastatų energetinį švaistimą. Na ir tikimės, kad jūs padidinsite kvotas iš um, prekybos uh, taršalidmės. Pana Deivis. Pone pirmininkė, pone komisarė, na, ar priminis klausimas nerodo šios problemos mastus? Daugelis narių, o taip pat ir daugelis vyriausybių taryboje tiesiog nepripažįsta, kad reikalingi skubus veiksmai kovai su klimato kaita. Na, taip, lengva pasirašyti e, rezoliucijas ekonominio klėstėjimo metu, tačiau dabar krizės akivaizdoje valstybės dvėjoja pasirašyti ties praktiniais veiksmais. Taigi, Aš manau, kad mes turime padidinti savo ambicijas. Kaip jūs tai ketinate padaryti? Ačiū. Pirmiausia, norėčiau įsigilinti tai, ką šiandieną patvirtino, tai yra pastatų energetinio veiksmingumo didimas, yra kelia, daugelis galimybių tai padaryti ir galima pasinaudoti ir finansiniais modeliais šiam tikslai pasiekti. Ir tai atitinka ir pastatų naudotojų interesus, padidinti pastatų energetinį veiksmingumą. Na, na aš pasigilinsiu, iš kur galima būtų lėšų šiam tikslai paskirti, pasiekti. Esu labai dėkinga už šį klausimą. Ir iš tikrųjų, uh, Viena iš sričių, kurioje daug galima nuveikti Europoje, tai yra energetinio veiksmingumo padidinimas, ypač pastatų srityje. Tai čia milžiniškas e, potencialas ir tikrai labai kvaila švaistyti tą energiją, kuri mums. E, tai, tai mums neduoda nados. O Krisui Deivis atsakysiu. Na, aš bandžiau įsigilinti šį klausimą, kai lankiausi Airija ir manau, kad nežiūrint visų diskusijų ir ypač Junktinėje karalystėje vyksta labai plataus masto diskusijos. Taigi aš manau, kad nežiūrint visų šių diskusijų, e, vėlgi tas e, prekyba emisija turėtų būti panaudojama veiksmingai. Vis dėlto šiame etape nematau jokių įrodymų, kurie prieštarautų pagrindiniai mokslininkų išvedai, tai yra, kad problema egzistuoja, reikia žiūrėti rimtai ir, ir yra tiek įrodymų, kad net ir klimato kaitą neigiantis skeptikai turėtų su mumis uh, sutikti. Reikalingos technologijos ir čia ES yra nepakankamai ambicinga ir bijau, kad uh, mes, jeigu nesimsime skubių ir veiksmų, mes prarasime rinkas, kurios labai auga greitai ir juose įsitvirtins mūsų konkurentai. Jeigu mes to nepadarysime, tai kyla pavojus, kad prarasime ir darbo vietas. Taigi, jeigu mes nežengsime rimtų žingsnių per ateinančius mėnesius, tai ilgalaikėje perspektyvoje tikrai nukentės darbo vietos. Todėl turėtume e, žiūrėti labai ambicingai į klimato kaitos tikslus. Ačiū. Dėkuoju. Dabar pereisime prie 18 klausimo. E, jį pateikė ponė Geringer dėl De Odenberg dėl komisijos veiksmų autorių teisų klausimų. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarui e, Barnie, kad jis pateiktų atsakymą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Geringer de Unentenberg už jos klausimą, kuris yra labai aktualus, kai kalbame apie internetą ir autorių teisės. Uh, Autorinės teisės dažnai yra traktuojamos kaip um, kliūtis plėtojant skaitmeninę vidaus rinką. Ir e, neteisingai taip yra daroma, kadangi būtent e, iš tiesų m, mes kalbame apie tam tikrus produktus, apie tam tikrą turtą, kuris yra, kurį apima e, autoriaus teisės, e, kuris yra pardavinėjamas, yra, e, vyksta jos klaida. Ir e, tokios, e, turėdami, apgindami savo teisės, autoriai turi galimybę toliau kurti tas e, naujas gerybės, naują turtą. Teisinės nuostatos vystėsi atsižvelgiant ir į technologinę pažangą pastaraisiais metais ir kiekvieną kartą naujos techninės galimybės sukūrė naujas galimybės autorių teisių srityje radikalių pokyčių autorių teisų srityje neturėtų būti. Svarbiausia yra sukurti teisinę bazę, kuri leistų plėtoti naują mechanizmą, apsaugos mechanizmą. Aš apie tai jau kalbėjau ir lapkričio mėnesį ir toliau laikysiu šios politikos. Todėl aš manau, kad būtent čia ES turi dar daug ką padaryti. Komisija yra priemusi savo komunikatą, taip pat mano kolegė Nelikrius yra priemusi e, įvairių sprend, padarius įvairių sprendimų ir yra siekiama sukurti pagrindų direktyvą dėl autorių teisų apsaugos kad autorių teisų organizacijos galėtų geriau organizuotis, e, apsaugant e, intelektinę nuosavybę internete, interneto erdvėje ir panašiai. Reikia užtikrinti skaidrės taisyklės kad valst... šių um, autorių teisų organizacijos e, galėtų ir toliau skaidriai vykdyti savo veiklą. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų priimtos priemonės e, siekiant suskaitmeninti mūsų kultūrinį palikimą ir tam mums reikia atitinkamų e, naujų apibrieščių ES lygmenių. Taip pat mes rengiame žalėje knygą, kad būtų sudarytos sąlygos e, e, į šią sritį, apsaugos sritį įtraukti ir įvairias e, su skaitmeninė literatūra ir, skaitmi, ir garso ir vaizdo technologijomis susijusius dalykus. Mes taip pat turime išsiaiškinti klausimą, kokį vaidmenį gali atlikti technologijos, kovojant apie uh, E, užmokesti už skaitmeninį turinį, taip pat klausimą, kaip geriau ir efektyviau būtų galima kovoti su e, prekių piratavimu, intelektinio turinio piratavimu. Aš labai įdom, įdėmiai e, klausiausi ir, ir toliau klausysiu savo partnerių, siekiant išspręsti šios klausimus. Tačiau kalbant apie klausimą, ar mums reikia teisėkuros ar kažkokio kitokio mechanizmo, aš dar nesu e, tikras, ko konkrečiai mums reikia. Bet akivaizdu, kad vienas e, visą apimantis mechanizmas yra reikalingas, kad galėtume apsaugoti intelektinę nusavybę visoje Europoje. Dėkoju. Dėkuoju komisarė, dabar pusę minutės klausimo pateikėjai. Ačiū, ponė komisijos narė. Džiaugiuosi jūsų iniciatyvomis. Mano papildomas klausimas susijęs su žaliaja knyga, priimta 2008 metais. Komisija pripažįsta, kad e, išimčių sistema taikoma intelektiniai nusavybei e, netlieka tinkamai savo vaidmens. E, E, tai yra nepakankamai atsižvelgiama į pusiausvyrą tarp autorių ir intelektinės nusavybės vartotojų teisių. Taip pat privalomos išimtis autorių teisų srityje yra reikalingos, pavyzdžiui, bibliotekoms, e, siekiant pateikti dispozicijai brailio raštu e, parašytus kūrinius. Kokia kokios, kokių, kokių priemonių komisija dar ketina imtis, kalbant būtent apie šią specifinę sritį, šį klausimą? Komisijos narys. Taip, ponė parlamento narė, galiu patvirtinti, kad mm, komisija iš tiesų toliau dirbs taip, kaip jūs sakote. Mes turime sutartie 118 straipsnį, kurį reikia aiškiau e, išdėstyti, kalbant apie e, bendra europinę licencijų suteikimą. Ir mums reikia laikytis tokio požiūrio, kuriuo būtų siekiama e, toliau sėkmingai taikyti šios ryties procedūras. Žalioji knyga yra labai naudinga šio požiūriu, čia mes galime labai daug nuveikti teigiamą linkmę ir jūs klausėte, kodėl mes nesame um, pakankamai ambicingi, kalbant apie vieningą um, uh, autorinių teisių um, teisinį pagrindą. E, tačiau e, noriu pasakyti, kad uh, Europos Sąjungos atitinkamas mechanizmas turėtų turėti pirmenybę prieš nacionalinius mechanizmus. Ir tai yra gana sudėtinga įgyvendinti, net jeigu valstybės narės ir pritartų tokiam požiūriui. E, toks mechanizmas ar tokia priemonė būtų gana riboto poveikio, kadangi būtų taikoma ne sen, seniems, e, turi, nesenam turiniams, sen, seniems, e, senam intelektiniam turtui, bet naujai sukurtajam. Šiau minėjau, kad e, e, mes dar esame numatę priimti direktyvą dėl e, kūrinių, kurių autoriai nėra nustatyti, tačiau neaišku, koks dar jos likimas. Pone Zikolt, papildomas klausimas. Aš dėkui, ponė pirmininkė, ponė komisarė, norėčiau paklausti jūsų štai, ko esate numatę peržiūrėti um, autorinių teisų informacinėje visuomenėje direktyvos peržiūras, tam, kad būtų užtikrintas teisinės aiškumas. Deja, valstybės narėse išimtis yra interpretuojamas skirtingai, taigi dėl tų pačių bylų valstybės narėse primami skirtingi teismo sprendimai. Manau, būtų naudinga, jeigu ši direktyva būtų peržiūrėta, aišku, atsižvelginti tą faktą, jog įsigaliojo Lisabonos startis. Komisarė, prašau. Madame deputė, pour répondre. Taip. Ehm, turiu pasakyti, kad šiuo momentu mes neketiname pakeisti išimčių katalogo 2001 metų direktyvoje. Mes laikėmės ehm, pragmatinio požiūrio, aš jau minėjau tris ehm, prioritetus. Ir būtent tokiu būdu mes norime atsižvelgti jūsų susirūpinimą, tačiau dar kartą pakartosiu, mes neketiname pakeisti to išimčių katalogo. Dėkoju. 19 klausimas, kurį uždavė ponas Keli dėl ES valstybės pagalbos žemėlapio. Na ir dabar prašysiu komisijos atstovą atsakyti. Pone Malstrom. Thank you very much. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, ponas Almonija paprašė atsakyti šį klausimą. Matau, kad ponas Keli yra salė. Štai, pastebėjau jūs. Dėkuoju, ponė Keli. Tam, kad būtų užtikrintas regioninės plėtros testinumas, 2006 metais komisija nusprendė, kad valstybės narių regionų įtrauktų į valstybės pagalbos žemėlapį turėtų būti nustatytas 2007-2013 metų laikotarpį, tačiau savo e, gairėse komisija numatė, kad gali susiklostyti tokia situacija, kai reikės peržiūrėti šį žemėlapį ir pagal gairės valstybės narės e, turėtų turėti galimybę atlikti pagalbą žemėlapio vidurio laikotarpio e, peržiūrę pagal atitinkamo sutartie 173 straipsnio C dalį. Ir, na, ir pagal 17 straipsnį turime pasinaudoti šią galimybę. Pagal Atlikus vidurio laiko tarp pežiūrį, valstybės narės galėtų pakeisti pusę regionų numatytų uh, pagalbos žemėlapį. Esant tam tikroms sąlygoms, galima padidinti pagalbą tam tikriems regionams, kurie jau buvo įtraukti į pirminį pagalbos žemėlapį. Pagal vidurio laiko tarp peržiūrį bus įvertinti regionai, o taip pat bus įvertinama pagalbos didinimas, atsižvelgiant į Eurostato naujausius duomenis pavyzdžiui, vadovaujantis tokiais kriterijais kaip nedarbas ir pajamos kiekvienam gyventojui. Ir tai, na, ir peržiūrint, bus atsižvelgiama į regiono ekonominę um, nevystimas lyginant su nacionaliniu vidurkiu. Na ir maždaug pusė valstybių narių pasiūlė peržiūrėti pagalbos žemėlapį ir atrodo, kad dauguma valstybių narių manto, kad ekonominė krizė pernelyg neatsiliepė tam e, regionu, tiems regionams numatytas tiems pagalbos žemėlapyje. Dėkuoju, ponas Keli. Dėkuoju komisijos nariu už jūsų atsakymą. Mano manimu, e, įspūdį daro tai, kad tik trys valstybės narės siūlė peržiūrėti e, šį pagalbą žemėlapį. Aš esu iš regiono, kur buvo prarasti tūkstančiai darbo vietų, konkrečiai 3000 ir šiandieną vėlgi buvo panaikinta 800 darbo vietų farmatinė kompanija ir Airijos pietose. Taigi čia BVP siekia nulį procentų. Tikiuosi, kad pagalbos žemėlapis bus peržiūrėtas ir pasitėtis pasikeis, nes jeigu taip neatsitiks, tai tiesą sakant, vyriausybė negalės taikyti priemonių didelėms įmonėms pagelbėti. Tai, taigi tikrai labai tikiuosi, kad komisija vadovausis kitą strategiją, nes manau, kad dabartinis pagalbos žemėlapis, tiesą sakant, yra pasenęs. Dabar paprašysiu atsakyti komisijos narės. Dėkoju. Na taip, kaip e, paminėjo gerbiamas narys, gal, tikrai daro įspūdį, kad tik trys šalis paprašė peržiūrėti pagalbos žemėlapį pagal vidurio laiko tarp peržiūrą. Na, jūs minėjote apie tas darbo vietas, kurios buvo prarastas. Taip, daugelis regionų ir daugelis valstybių narių yra labai skaudžiai paliestos ekonominės krizės. Galbūt kitos valstybės narės randa kitų būdų ir galimybių spręsti šias problemas, nes, kaip matėme, tik labai nedaug valstybių narių prašė peržiūrėti pagalbos žemėlapį. Tokia galimybė buvo suteikta 17 valstybių narių, tik tais 3 jie pasinaudojo. Tikriausiai, kad narys sutiks, kad pagrindinis e, ilgalaikės programos tikslas yra užtikrinti galimybę regionams ilgainiui planuoti. Ir, ir ar kitų būdų spręsti su krizės susijęs problemas, ne vien tik tai šis žemėlapis. Bet aišku, komisija yra pasirengusi aptarti šį klausimą su jumis toliau dvišalių pagrindų. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai. Toliau 20. Tasis klausimas, jį patikė ponas Posaltas dėl ES ir Ukrainos policijos bendradarbiavimo. Prašau komisijos narį. Yes, Dėkuoju. Dėkuoju, ponas Posaltai, už e, jūsų klausimą, labai svarbia tema. Tarp policijos bendradarbiavimas tarp e, valstybių, ES e, valstybių ir kaimininių valstybių yra mūsų prioritetas. Mes remiame bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir e, Ukrainos. Praeitų metų gruodžio ketvirtą dieną buvo pasirašytas susitarimas e, Europolo srityje e, siekiant kovoti su sunkiais nusikaltimais, tačiau strateginis susitarimas neleidžia keistis e, asmeninę informaciją apie tariamuosius. Čia informacija galima keistis tik tarp valstybių, kurios yra pasirašiusios operatyvinės sutartis. E, todėl e, Ukraina e, tam tikslu turi pasirašyti esmens duomenų apsaugos konvenciją ir Europos tarybos konvenciją. Komisijos prioritetas yra, kad Ukraina įdėktų europinius duomenų apsaugos standartus. Mūsų duomenų e, apsaugos e, agentūra yra pasirengusi e, teikti visą techninę pagalbą. ES remia finansiškai policijų, policijos bendradarbiavimą kartu su Ukraina, kartu įgyvendindama Twinning projektą. Žinoma, yra bendradarbiavimas Frontex OLAF e, agentūrų bendradarbiavimas e, siekiant pagerinti bendradarbiavimą e, su Ukraina ir padidinti jų gebėjimus kovoje su nusikalstamumu. Dėkuoju, ponas Posalt, prašau. Ačiū, ponė komisijos. Ačiū, kompetinė komisijos narė. Už atsakymą norėjau tik paklausti, kaip at kaipgi bus su parama policijos pareigūnų apmokymui ir taip pat vidaus sistemos, vidaus saugumo sistemos institucijų bendradarbiavimo stiprinimui. Ar komisija ir Europos policijos akademija yra įtraukta į šią veiklą, ar tai vyksta tik tai valstybių narių lygmenių? Ačiū. Have, Žinoma, Su Ukraina palaikome nuolatinį dialogą šiuo klausimu ir e, mano kolega Stefanas e, Fiulė yra pateikęs bendradarbiavimo e, programą. Aš džiaugiuosi, kad į tai įtraukta ir vidaus reikalų sritis. Mūsų tikslas padėti Ukrainai daryti pažangą šioje srityje E, ir rengiame e, susitikimus su Ukrainos žinimomis. E, policijos pareigumo, pareigūnų mokymas yra numatytas, tačiau ne kaip pirminė priemonė. Mes turime galimybę bendradarbiauti, tai yra labai svarbus klientas. Mes turime bendrų iššūkių, kovojant su tarptautiniu nusikalstamumu. Taigi e, policijos pareigūnų e, mokymai gali būti ateities bendradarbiavimo e, projektas ilgesnėme laikotarpyje ateityje. Dėkuoju. Dabar 21 klausimas, kurį patikė ponas Panikolajų dėl nusikalstamumo protrukio Europoje. Prašau, žodis komisariai. Tikras maratonas, sako komisarė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. E, statistika e, Europoje e, paskelbta gegužės mėnesį rodo, E, atleiskite, ne, nerodo e, padidėjusio nusikalstamumo, tačiau komisija pripažįsta, kad nusikalstamumas kelia didelę grėsmę ES ir jos piliečiams. Todėl būtina įgyvendinti veiksmus, kurie užkirstų kelią organizuotam nusikalstamumui. Todėl šie tikslai yra įtraukti į Stoholmo programą e, ir taip pat į saugumo ir migracijos politikos veiksmų planą ateinantiems penkeriems metams. E, čia prieš pusvalandį buvo e, kalbama e, šiame plenarinėme posėdėje apie tai. Komisija ir, rengia komunikatą, kuriame bus pateikti konkretus pasiūlymai ir e, grėsmų įvertinimas ateinantiems penkiems metams. E, Bendrusius grėsmės reikalauja bendro atsako, todėl reikia efektyviai naudotis bendrais e, veiks, veiksmais, bendromis priemonėmis tiek valstybinėme, tiek atskirų valstybių ir europinėme lygmenyje. E, kibernetiniai nusikaltimai, identiteto tapatybės e, vagystės. Būtina bendradarbiauti sustiprintų būdų ir renkti teisės aktų siūlymus. Mes tai darome bendradarbiaudami su valstybėmis narėmis, su e, privačiu sektoriumi, su nevalstybinėmis organizacijomis ir kitais subjektais. Gairės, mokymai turėtų padidinti supratimą ir efektyvumą. E, ši e, nusikalstamumas e, šalyse kandidatėse taip pat labai svarbus dalykas. Norėčiau pabrėžti, kad sprendimų prieimimo ambicingi užmonjei yra būtini ir tai priklauso nuo nacionalinių išteklių, kurios skiria nacionalinės valstybės. Komisija gali remti nacionalinės e, programas ir, kaip žinote, Lisabono sutartis suteikia Europos parlamentui naujas kompetencijas ir norėčiau pabrėžti jūsų e, atsakomybę, kuriant saugumą Europos Sąjungoje. Dėkuoju uždėmesi, gerbiamas pirmininkė. Supplementary. Ponas Mičelis turi papildomą klausimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju komisijai už jos atsakymus. Na, aš rengiau parlamento pranešimą dėl Europos centrinio banko, tai dariau praeitais metais ir vienas iš keltų klausimų, tai buvo ar, tai, jog padidėjo suklastotų 500 ir 200 eurų banknotų paplitimas. Tai, taigi jie yra tie banknotai panaudojimo pinigų plovimui um, ir nelegalių pinigų platimui. Taigi norėčiau paklausti, ko, komisijos ar atsižvelgėte ECB susirūpinimą, nes iš tikrųjų galioja, egzistuoja toks um, plataus masto suklastotų 500 eurų banknotų naudojimas. Kaip kitin, Na, aš nei vieno tokio banknoto rankos nelaikiau, bet prašau komisarę. Norėčiau padėkoti nariui už šią informaciją. Aš tikrai įsigilinsiu į ją ir pasižiūrėsiu, ar galima pažinti tam e, tikrą pasikartojimą ar, ar metodą. Pone Papanikolau, jūs taip pat turite papildomą klausimą, prašau. Ačiū, Polį, kirie, Prodrė. Κυρία Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. Υπήρξατε καταπληκτική και κυρίως... Dėkoju. Jūs labai e, sažiningai ir konkrečiai atsakėte ir aš labai vertinu jūsų konkretų atsakymą. Ypač kalbant apie e, turimus duomenis, jūs minėjote duomenis iki 2007 metų. O aš turiu duomenų apie e, laikotarpį nuo 2005 iki 2010 metų. Štai Graikijoje buvo nužudyti trys nekalti žmonės demonstracijų metu, kada e, Graikijos tauta išėjo į e, gatvę, kovodama už savo geresnę ateitį. Ir dėl to kyla klausimas, ar komisija planuoja imtis tomatiškesnių priemonių, ir kreiptis į valstybės nares. Tokiais ir panašiais atvejais aš manyčiau, kad e, jos turėtų kiek manoma sparčiau pateikti savo duomenis, kad mes tą statistiką turėtume e, pačią aktualiausią. Dėkoju. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiamai nariai, atsakysiu, kad e, tiek komisija, tiek ir aš pati labai apgalėstau dėl šių trijų uh, žmonių mirties. Tai iš tikrųjų labai tragiška, kai žuva nekalti žmonės. Ir aišku, mes labai smerkime tai, kas vyko ir reiškime žuojate šeimoms. Kaip minėjote, uh, Mes turime atnaujinti statistinius duomenis visam nuolatos ir, aišku, Eurostatas į tai gilinasi ir naujų duomenų dėka galėsime geriau vertinti situaciją. Mes neketiname suplanuoti iniciatyvų skirtų tokiems nusikaltimams. Aišku, tokie nusikaltimai yra baisus, tačiau komisijos kompetencija pribota tarp valstybinės nusikaltimais, nes visa kita patenka į valstybių narių kompetencijos rytį. Taigi mes nesame numatę naujų iniciatyvų šioje srityje. Ačiū. Dėkoju. Toliau. Ponio, pono Pots klausimas dėl bendros ES vizų politikos. Taigi, vėlgi, Suteiksiu žodį komisarai Malstrom, prašau. Dėkoju. Pone pirmininkė, gerbiamas parlamento nariai. ES vizų politika yra suderinta, tai yra bendros politikos rytį, jis, jį remiasi trimis poli, e, teisiniais instrumentais. Tai, 2001 metų 351 reglamentas, 539 reglamentas, pagal kurį nustatoma e, šalių, kuriams reikalingos vizos ir kuriams nesąrašas, taip pat e, e, teisės aktas reglamentuojas ir palankė šengino vizas ir jų išdavimas ir galiausiai reglamentas dar užtikrinantis, kad vizos turėtų būti vienodo pavyzdžio. Taigi visoms migracijos tarnyboms taikomi vienodai reglamentai. Pirmasis reglamentas numato trečiųjų šalių sąrašą, kurių piliečiai turi turėti vizas skirsdami išorės sieną. Tai yra vadinamas neigiamas sąrašas, o taip pat yra ir teigiamas sąrašas, kuriame yra numatyti trečiosios šalis, kurių piliečiams nereikala, nekelimi vizų reikalavimai, vadovantis vienodais kriterijais abipisiškumo principu. Na ir šis reglamentas galioja visose valstybėse narėse, skirius Airijoje, Junktinėje karalystėje, o taip pat sutartys galioja Šveicarijai, Islandijai ir Norvegijai. Vadovantis abipusiškumo principu, manome, kad jeigu trečių šalių piliečiams vykstančiams į valstybės narės ne, ne, negalioja vizų reikalavimas, tai pagal abipisiškumo principą ir ES piliečiai turi būti traktuojami vienodai ir jiems turėtų būti netaikomas vizos reikalavimas vykstant į trečias šalis. Jeigu e, teigiamame sąraše esanti šalis numato vizos reikalavimą vienai ar kit, kelioms valstybėms narėms, tuomet galioja abipusiškumo principas. Būtent šiuo principu laikos e, vadovaujasi komisija ir tuomet iškeliamas reikalavimas turėti vizas tos trečiosios šalies piliečiams arba, pavyzdžiui, yra numatomos laikino vizų įsigaliojimo reikalavimas tos šalies piliečiams. Ši sistema pasitvirtino ir komisija ėmėsi atitinkamų uh, žingsnių ir tai rodo apipusiškumo ataskaita ir šis apipusiškumo e, sistema galioja nuo 2015 metų ir 13 šalių iš teigiamo sąrašo pažeidė šį abipusiškumo pri principą ir nuo to laiko abipusiškumo principas buvo atkurtas, kaip, pavyzdžiui, su Australija, Urugvaju, Kostarika e, ir kitomis šalimis. Ir neseniai komisija baigė e, dėrybas dėl vizų atsisakymų su e, Brazilija sustarimo. Jis bus perduotas tarybai ir parlamentai. Toliau su JAF ir Kanadai toliau tęsiasi dėrybos. Ir galioja visiškumo principas. Mechanizmas negalioja neigiamame sąraše esantiems čioms trečiosiams šalims, jeigu jos, pavyzdžiui, atsisako visus reikalavimus vienai ir kelioms valstybėms narėms, arba, pavyzdžiui, yra taikomi skirtingi reikalavimai skirtingų valstybių narių. Bent Trijos teisinas nenumato tvarkos tokiems atvejams ir nenumatytas konkretus e, mechanizmas, todėl šiuo atveju val... komisijai labai sudėtingai įsikišti. Dėkuoju, ponė Potsai, jūs norite pus, papildomo klausimo užduoti pusę minutės, prašau. Dėkui, pane Pšecirio, pane komisarsko. Ačiū, pane pirmininkė. Pone komisijos narė. Europos komisija yra Europos vizų politikos vykdymo garantas ir aš dėkoju Jums už sažiningą paaiškinimą ir jei Iš tiesų, mm, ši mūsų vizų politika turi būti grindžiama abipusiškumu. Tuomet norėčiau žinoti, kiek ilgai e, komisija toleruos Kanados asimetrišką e, politiką, vizų politiką Čekijos Respublikos atžvilgiu. Na, man labai gerai žinoma šis atvejs, apie kurį kalba gerbamas narys. Na ir taip, komisija iš tikrųjų deda daug pastangų. Kanados valdžios institucijos Prahoje sukūrė atitinkamą biurą ir š ir, ir joms yra iškeltas vienas reikalavimas. Ir taip pat jie taip pat rengia tvarkaraštį, pagal kurį bus atkurtas bevizis režimas. Mes su Kanados atstovais ir kom... Čekijos Respublikos ir komisijos atstovai susitikome keletą sykių labai aukštų lygių ir aptarėme žingsnius, kurių reikia imtis. Kanada nurodė, jog įkeis savo teisės aktus ir jie bus perduoti E, Kanados parlamentui. Šiuo metu palaikome dialogą tiek su Kanada, tiek ir su Čekijos Respublikos valdžios institucijos. Tokiu būdu užtikrinama, kad dialogas vyksta, kad atmosfera konstruktyvi ir kad mes e, rasime sprendimą šiai problemai išspręsti. Ir vėlgi e, valstybės narės Liepos mėnesį šį klausimą aptars. Dar sėkiu, atsiprašau, kad konfliktas neišspręstas, tačiau patikinsiu gerbiamą narį, kad kartu su kolegomis iš Čekijos Respublikos ieškome sprendimo, kiek įmanoma greičiau. Toliau 23 klausimas. Jį uždavė ponas Čiundis dėl neišspręstų 2009 metų lapkričio 5 dienos bendros Turkijos ir ES deklaracijos klausimų. Prašau, ponė komisarė, žodis jums. Dėkoju. Na, iš tikrųjų, šiandieną man tenka daug klausimų. Gerbiamas parlamento nary, taip, iš tikrųjų, norėčiau priminti, kad iš dėrybos sudėtingos su Turkija ir 2002 metais dar buvo suteiktas dėrybų, dėrybų įgaliojimas, tačiau tiesą sakant buvo žengta teigiamų žingsnių pastaraisiais metais tarybos išvadose dėl nelegalios migracijos Pavyzdžiui, buvo pas, pagal jas buvo paspartintas dėrybos su Turkija, taip pat mano pirmtakas ponas Baros su pirmininku Bilstrom apsilankė Turkijoje ir buvo padaryta bendra deklaracija, kuri yra žingsnis į priekį. Taigi yra pažanga, įvyko keli dėrybų raundai ir e, Tai buvo padaryta ir praeitų metų pabaigoje ir jau tikrai artėja E, dėrybų dėl redmisijos sutarimo su Turkija pabaiga. Komisija yra įsitikinusi, kad parengtas tekstas yra suderintas ir jis leidžia atsižvelgti į, ir į Turkijoje rūpimus klausimus. Taigi tikimės, kad darybos bus užbaigtas kiek manoma greičiau ir aišku, nuolatos palaikome ryšitus Turkijos valdžios institucijoms. Tikimės, kad darybas galėsime baigti greitai ir tuomet, aišku, informuosime uh, Birželio mėnesį vadovo tarybos metu apie darybų rezultatą ir, aišku, parlamentą informuosime pilnai apie pasiektus rezultatus. Aišku, viskas remiasi darybos išvedomis. O dėl Frontex agentūros, tai tiesą sakant, nėra formalių sąsajų tarp darybos ir dėl darbo nuostatų ir bendradarbiavimo ir admisijos susitarimo. Komisija imsis visų būtinų žingsnių tam, kad būtų užtikrinta suderinumu, sprendžiant panašius klausimus. Komisija šiuo metu negali komentuoti uh, konkrečios valstybės narės sienų pažydimo, nes tai yra valstybės narės. Uh, prerogatyva ir tarptautinės teisės nuostatų taikymas. Noriu patikinti parlamentą, kad bus suteikta visa um, informacija dėl. Um, Dėl išteklių panaudojimo bendro operacijų metu prie sienos. Dėkoju. Dabar žodis ponui Čiuntis. Pusę minutės. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos narė. Mes Matome, kad nuolat kyla problemų atsakyti tuos klausimus, kuriuos nuolat keliame. Tai reiškia, kad dėrybos taip pat vyksta sunkiai ir taip pat yra problemų ir Čekijos Respublikai. Ir dėl to kyla kliūčių ir tolesniems dėryboms. Dėkuoju už jūsų atsakymą, apie tai, už jūsų informaciją dėl dėrybų eigos. Turkijos ministro pirmininko Atenose apsilankimo metu buvo aptarstas susitarimas dėl e, nelegalios imigracijos iš, Graikiją, iš Turkijos į Graikiją ir pasit, patvirtintas tas susitarimas. E, buvo sudarytas susitarimo memorandumas ir gali būti pasiektas susitarimas tarp ES ir Turkijos. Ar gali taip įvykti? Dėkoju. Dėkuoju šį papildomą klausimą. Na, nežinau šio sutarimo konkrečių detalių, tai yra tas sutarimo, kuris buvo sudarytas tarp Graikijos ir Turkijos. Vis dėlto manau, kad šis sutarimas rodo, jog nuotaikos yra konstruktyvios, tiek e, Turkijos, tiek ir Graikijos pusėje, aišku, vyksta lygiai grečios dėrybos su Turkija, kaip jau minėjau, jau tikrai artėja dėrybų pabaiga, atmosfera konstruktyvi ir manau visą tai rodo, jog būtina, kad e, tai yra ES interesas, o taip pat ir Turkijos interesas pasiekti susitarimą dėl redmisijos. Ir tai, aišku, duos naudos abiems pusėms. Ačiū. Ponės Papa Nikolas turi papildomą klausimą. Ačiū, ponė komisijos narė. Mes jau prieš tai buvome pateikę panašių klausimų ir mums buvo pasakyta, kad Frontex agentūra kartu su Turkija aptarė ir suderino techninius dalykus. Lybė komitete, kur jūs buvote taip pat apsilankiusi, mus informavote apie um, e, apie, apie e, vykstančias dėrybas ir taip pat jūs pasakėte, kad e, dėrybos su Turkija dėl nelegalios um, imigracijos yra pažengusios labai toli ir netrukus bus pasiektas sustarimas. Ar į šį sustarimą neturėtų būti įtraukta ir Frontex agentūra, juk tai yra labai svarbus veiksnys kovojant su nelegalia imigracija? Nežinau, kaip jis turėtų būti, e, tas elementas turėtų būti integruotas į darybas, tačiau manyčiau, kad Frontex agentūra čia taip pat turėtų būti paminėta. Yes, Dėkoju, iš tiesų turiu galimybę lybės uh, komitete apsilankyti praeitą pirmadienį ir pakartosiu tai, ką pasakiau to sustikimo metu. Tai yra, kad padaryta pažanga dėrybose su Turkija, o kai dėl Frontex agentūros bei Turkijos sienos kontrolės, tai buvo pasiektas susitarimas dėl techninio lygmens ir darbinių nuostatų. Diskusijos tarp, ir dėrybos tarp abiejų pusių tęsiasi Na ir Frontex toliau bendrauja su Turkija ir bus tęsiamos diskusijos. Aišku, Frontex yra svarbus veikėjas, tačiau pirmiausia, padarykime tai, kas svarbiausia. Tai yra pirmiausia sustarimas, o po to vyks toliau dvi šalės diskusijos ir su Frontex dėl bendradarbiavimo. Ačiū. 24 klausimas, kurį pateikė ponia Sara Latford dėl ES kovos su terorizmu politika bei CŽV vykdytais perdavimais. Dėkoju. Dėkuoju Sarai Latford už šį klausimą. Kaip jūs žinote, mane domina šis rytis. Žinoma, reikia pasakyti, kad laisvė ir saugumas yra neatsiejami dalykai. Ir tai yra svarbiausias centrinis dalykas Europos kovos su terorizmu politikoje. Todėl mes turime gerbti Europos e, pagrindinės teisės. Tai yra būtina sąlyga užtikrinant legitimumą ir skatinant tarpusavio pasitikėjimą e, tiek tarp žinybų, tiek tarp piliečių. E, mūsų kovos su terorizmu politika stengiasi suderinti įvairius aspektus tačiau e, praktika susijusi su e, perdavimais, e, nusikaltelių perdavimais yra netinkama praktika. Mes esame pasiryžę toliau vykdyti nešališkus, nepriklausomus tyrimus, kad pasiektume tiesą. Mes siekiame kad aukoms būtų tinkamai atžalina. Mes norime paskatinti Lenkiją, Rumuniją e, atlikti tyrimus dėl pateiktų kaltinimų dalyvavimo šioje veikloje, perdodant nusikaltelius. ES žinybos e, sveikina šių valstybių e, proaktyvius veiksmus, aiškinantis uh, E, šiuos klausimus. 2008 e, metų buvo e, Europos komisijos komunikatas, bet to yra numatytos papildomos priemonės šių reiškinių stebėsenai. 2008 metais komisija pateikė panoraminę informaciją E, dėl e, kovos su terorizmu ir pagrindinių teisių. E, ir ten buvo pateikti klausimai valstybėms narėms susiję su kova su terorizmu ir žmogaus teisų klausimais. Dauguma, tai yra visos valstybės narės atsakė į šią anketą ir dabar vyksta pagrindinių politikos priemonių įvertinimas kovojant su terorizmu. Kova su terorizmu ir to politika yra įgyvendinama dalyvaujant visoms valstybėms narėms ir labai aišku, ką komisija ketina daryti šiuo klausimu ateityje. E, komisija toliau įgyvendins kovos su terorizmu priemonės ir akilai steps valstybių narių, seks valstybių narių veiksmų šioje srityje. Dėkuoju. E, žodis poniai Ledford. Mes turėtume. Mes kartu dirbome šiais klausimais e, ir atlikome tarp tikrą, tam tikrą vartininko vaidmenį turėtume čia sustiprinti savo gebėjimus, e, nustatant mechanizmus ateityje. Bet faktas yra tai, kad yra praeitis. Valstybės narės dalyvavo nelegaliuose CŽV vykdytuose perdavimuose. Ir čia atskaitomumo nėra. Todėl kalbame e, apie žmogaus teisės ir didžiulė e, atsivėrė e, skėlė. Mes turime priversti juos atsiskaityti. Ar komisija negalėtų įsivaizduoti, numatyti, kad tai būtų padaryta, kad valstybės narės ateityje gerbtų savo įsipareigojimus. Kaip mes galime tuos tyrimus atlikti, ypač turint galvoje, e, kai dabar e, valdžią Junktinėje karalystėje perėmė naujoji vyriausybė. Taip, Europos parlamento nuveiktas darbas šioje srityje yra labai svarbus, nušviečiant e, e, šias problemas ir kokios problemos buvo ir kokie pažeidimai buvo praeitįje. Mes turime išsiaiškinti tiesą ir, kaip minėjau, komisija gra, e, skatino šiuose valstybėse atlikti tyrimus ir toliau e, seka e, įvykių e, eigą bei tyrimus. Mes būtinai akilai seksime šią situaciją ir reikalausime aiškumo. Tačiau Europos komisija negali nieko padaryti konkretaus, tačiau kartu su parlamentu mes galime spausti, kad būtų pasiektas aiškumas e, ir aiškiai gyvendinama kovos su terorizmu politika. Dėkuoju. Papildomas klausimas. prosić panią komisarz o informację w pewnym. Norėčiau, ponia komisijos narė, jūsų paprašyti, kad mane informuotumėte apie vieną svarbų dalyką. Kova su terorizmu yra labai svarbi. Mes turime kovoti su terorizmu, visi apie tai kalbame, tačiau ta kova e, reikalauja bendradarbiavimo tarp visų valstybių narių. Todėl man kyla klausimas, ar jūs konstatuojate, kad egzistuoja pasiryžimas iš valstybių narių pusės bendradarbiauti tarpusavyje? Ar e, yra siekiama glaudžiau bendradarbiauti, keičiantis svarbę informaciją, kuri labai svarbi kovojant su terorizmu. Ar yra čia kokiu nors teigiamų pokyčių? Ačiū. Yes, Dėkuoju. Kova su terorizmu yra e, esminis elementas ES politikoje ir pagrindiniai veiksmai yra atliekami nacionalinėse žinybose, nacionalinių politikų. ES gali remti šias iniciatyvas, mes galime pateikti teisinės sistemas ir užtikrinti, kad pagrindinės e, teisės numatytos teisų hartijoje būtų gerbiamos. Mes galime teikti šiek tiek finansavimo, e, teikti paramą aukoms ir skatinti tolesnį bendradarbiavimą. Tačiau jaučiu E, kad bendradarbiavimo srityje vyksta daug tarp valstybių narių, tačiau šis klausimas yra jautrus, ypač kalbant apie e, keitimas jautrę informaciją, nes atsidūrėme į pasitikėjimo klausimą. Mes turime užtikrinti, kad europinės e, sistemos būtų visiškai pilnai gerbiamos. Tačiau Stokholmo programoje yra numatytos diskusijos padėsiančios tai patiek, pasiekti ir sustiprinsiančios bendradarbiavimą šioje srityje. E, tačiau tai e, viską, visą tai turime įgyvendinti e, iš esmės gerbdami pagrindinės žmogaus teisės. Dėkuoju komisariai, dėkuoju už tikslų ir trumpą atsakymą. E, tokioje sudėtingoje srityje. Dabar pereisime prie 25 klausimo. 26. 26. 25, 26, 27. Ir pana Maginis, pane Maginis, pane pirminkė, atsiprašau, kad jūs nutraukiau vis dėlto norėčiau paprašyti patikslinti, kurie klausimai bus aptarti ir ar 33 klausimo trečio dalis bus aptarti, nes mes taip pat turime turėti galimybę apsilankyti įvairiuose uh, posėdžiuose. Na, manau, kad greičiausiai iki 33 klausimo nes neprieisime. Jeigu jūs laukite jo, tai aš nekorekomenduosiu. Na, o dabar mes aptarsime penkis klausimus. Atsiprašau, aštuonis. Na, šis klausimas galima apjungti ir ponė Stajanė atsakys visus klausimus kartu. Na, o po to klausimų autoriams ir kolegams suteiksiu žodį ir galimybę užduoti papildomus klausimus. Taigi, ponė Tajani, tikrai priminsiu, kad e, turime tik daugiausia 20 minučių, nes vertėjai turi ir darbuotojai turės turėti pertraukėlį iki 20. 9 val. prasidėsiančio kito posėdžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Mažos ir vidutinės įmonės iki š... ir toliau komisija yra prioritetas. Mes esame įstikinę, kad būtina dėti pastangas, kad užkirstume kelią ekonominės ir, e, eko... ir finansų kriziai išsiplėsti iki socialinės krizės, kurie taip pat didelį smūgį suduotų ir mažoms ir vidutinėms įmonėms. 2008 metų smulkiojo verslo akte buvo, numaty, buvo padaryta tikrai konkreti pažanga ir e, komisija pateikė penkis e, teisėjų kūros pasiūlymus, kurie buvo grindžiami šiuo aktu. Tai yra e, e, išimtis teikiant viešąją paramą, mokestinės, e, e mokestinės nuolaidos. E, privačių įmonių Europoje steigimas ir įvairūs su to susiję klausimai dar svarstomi taryboje ir parlamente. Mes esame sukūrę ir su MVI susijusi testą, pagal kurį būtų galima numatyti, e, e, įvertinti, kaip vyksta e, MVI veikla ir kok, su kokiamis problemomis jos susijusios. Pavyzdžiui, kalbant apie apskaitą. Komisija yra išreiškusi savo politinę valią įgyvendinti smulkiojo verslo aktą. Pavyzdžiui, MVI, MVI testas buvo įgyvendintas perkeliant šį principą į nacionalinės e, teisės aktus. Taip pat e, buvo e, nuspręsta ir įgyvendinti finansinės paramos MVI paketą. Viena iš e, priemonių buvo ir e, prieigos prie finansinių išteklių gerinimas mažoms ir vidutinėms įmonėms. Priemonės skiriasi, kalbant apie kiekvieną valstybę narę, todėl e, smalkaus verslo akto įgyvendinimas turėtų būti vykdomas harmonizuotai bendrijos lygmenių. Mes toliau dėsime visas pastangas šioje srityje ir stengsime, kad būtų įgyvendinamos mūsų rekomendacijos tiek valstybių narių, tiek ir ES lygmenių. MVI politika, MVI atžvilgių vykdoma politika bus įlieta ir į um, ES atitinkamą strategiją iki 2020 metų, bus imtas įvairių iniciatyvų ir bus įvertinta, ar jos tinkamai įgyvendinamos valstybėse narėse. Taip pat komisija yra parengusi gairias, kuriuose ragina priimti įvairias priemonės, skatinančias e, padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms toliau e, e, sėkmingai gyvuoti. Smulkaus e, verslo akto esmė yra ta, kad valstybės narės toliau į savo reformų planus įtrauktų priemonės susijusias su mažosim vidutinėms įmonėms. Taip pat e, e, šio teisės akto įgyvendinimo analizė turės būti įgyvendinta artimiausių metų, kad užtikrintume, kad Europos 2020 e, m. strategijoje tai būtų vienas iš prioritetinių tikslų, kalbant apie mažų ir vidutinių įmonių E, paramą joms tokiuose sritose, sritise kaip verslininkų pasirinkimo investicijoms gerinimas, prieiga prie finansų, maž, administracinės naštos mažinimas ir panašiai. E, ypač reikia skatinti jaunosius verslininkus, e, teikti jiems paramą, kad jie taptų vieni iš tos paramos pagrindinių gavėjų. MVI reikia užtikrinti pakankamą prieigą prie finansinių išteklių. Ir dėl to e, mes bendradarbiavome su Europos centriniu banku, kad būtų vykdomos reguliarios ataskaitos ir analizės, e, kalbant apie finansinę paramą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mm, komisija taip pat yra e, parengusi planą, programą, mažųjų ir vidutinių įmonių finansavimo planą. Mm, konkurencingumo didinimo, inovacijų plėtros e, e, skatinimas programa yra susijusi su, taip pat su mažų ir vidutinių įmonių e, param, padėties gerinimu, taip pat bendradarbiavome su centriniu, Europos, centriniu, Europos investicijų banku. Mes turime įvairiausias nu, priemonės, kuriomis stengsimės padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir jas sustiprinti. Uh, Taip pat e, komisija ir Europos centrinis bank, investicijų bankas e, turi e, parengęs bendrą iniciatyvą, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų lengviau gauti finansinę paramą, gyti kreditus, kad būtų skatinamos investicijos į mažų ir vidutinių įmonių veiklą ir kad banko, bankai savo ruoštų taip pat e, aktyviau teiktų kreditus mažoms ir vidutinėms įmonėms. 2009 metais Europos investicijų bankas e, mažoms ir vidutinėms įmonėms e, kreditų formą suteikė iš viso 13 milijardų eurų. Tai buvo didesnė suma už prieš tai buvusius metus. Daugiau kaip kaip 21 milijardų eurų buvo paskirta 2008-2009 metais e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurių buvo net 15 tūkstančių. Europos komisija taip pat surengė ir e, atitinkamą konferenciją, kurioje dalyvavo e, rizikos kapitalo fondų atstovai, mažų ir vidutinių įmonių atstovai, Europos parlamento atstovai. Buvo išanalizuota situacija, diskutuojama dėl busimų iniciatyvų, siekiant pagerinti mažų ir vidutinių įmonių padėtį. Buvo svarstomos įvairios e, priemonės, e, siekiant padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms. E, skatinti jų tolesnę plėtrą ir taip prisidėti prie ekonomikos augimo. Mes norime sukurti ir nuolatinį diskusijų formą, forumą, kuriame dalyvautų įvairios susijusios šalis E, dalyvaujant Europos komisijai kaip pagrindiniai e, globėjai, šio formo globėjai. Šis formas turėtų parengti strategiją, e, kuri prisidėtų prie, Europo, prie mažų ir vidutinių įmonių padėties gerinimo Europos Sąjungoje. Norėčiau Jums taip pat paminėti, kad remiantis pirmąją mažų ir vidutinių įmonių Europos savaitę, daugiau kaip 1200 regioninių vietos ir nacionalinių organizacijų ir įmonių e, dalyvaus įvairiose e, renginiuose susijusiuose su šią savaitę. Ji vyks nuo 25 gegužės iki 1 birželio lygiai grečiai ir su um, premijos, Europos premijos už verslumo skatinimą teikimu. E, už visus šios, e, šios dalykus, šiems visiems dalykams įgyvendinti aš dedu asmeninės pastangas, taip mes e, apsaugodami ir skatindami ir gindami mažasis vidutinės įmonės ES prisidedame prie darbo vietų kūrimo. Um, reikia ir stambesias įmonės, stambėją pramonę restruktūrizuoti, kad uh, E, kuo geresnės sąlygos būtų sudarytos mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi būtent jų pagalba mes skatiname darbo vietų kūrimą. Jos yra mūsų e, ekonomikos stuburas. Dėkoju. Na, šiek tiek pakeisiu procedūras, nes tiesąkant atsakymas buvo išsamus ir platus, bet vis dėlto dabar suteiksiu po pusę minutę kiekvienam klausimo autoriui. Papildomiems klausimams, pane. Harkin, dėkoju ir sveikinu komisijos padarytą pažangą. Pane komisarė, jūs kalbėjote apie vieną iš didžiausių problemų prieigą prie finansavimo, jūs kalbėjote apie Europos investicijų banką. Taigi norėčiau paklausti, kaip yra Airija ir prieiga ir įmonių galimybė gauti finansavimą. Tai tiesą sakant, buvo nepadaryta nieko, nes įmonės turi poreikį refinansavimų, o e, investicinių bankų tikslai yra ne vidutinio laikotarpio, taigi noriu paklausti, ar bus kokiu nors priemonių padėti toms įmonėms, kuriams reikalingas refinansavimas ir kokį vaidmenį čia gali suvaidinti komisija. Taip pat norėčiau paklausti, kaip jūs vertinate e, tas įmonių garantijų schemas panašias į tas, kurios galioja Jukinėje karalystėje. Ponas Hinginsinas. Dėkoju. Visiškai sutinku su tuo, ką sakė ponas komisaras. Tai yra, kad MVI yra labai svarbios. Nes ne vien tik tai dėl sukūrimų darbo vietų, bet ir todėl, kad e, jos ilgiau išgyvuoja negu didžiosios įmonės. Ir tiesą sakant, jos duoda naudos regioniu, regioniniu ir nacionaliniu lygiu. Sutinku su ponė Harkin, kad didžiausia problema yra nepakankama prieiga prie finansavimo. Apie tai kalbė ir ponas komisaras. Be to, per nelik didelė biurokratinė našta. Dėkoju dabar, ponas Mičelis. Dėkoju, ponė pirmininkė norėčiau paklausyti komisarė Roštaiko, ar ketinate e, gilintis ne vien tik tais finansinius e, problemų, su kuriomis susidarė MVI aspektus. Nežinau, kaip jūsų šalyje, tačiau pas mus nėra tokio dalyko kaip banko valdymas. Tiesą sakant, mes perdedame pinigus e, bankui, tačiau bankai nevertina žmonių pagal jų charakterį ir, ir tai vyksta automatiškai kaip vyksta rinkimai vienas balsas. Jeigu vienoje MVI e, prarastume bent po vieną darbo vietą, tai kiltų nedarbo krizė. Taigi norėčiau paprašyti jūsų, kad jūs kreiptumėsi į, į ECB ir į Europos investicijų banką ir paraginti juos, kad būtų siekiama, jog bankuose būtų sugrįžta prie tradicinio bankininkystės sektoriaus valdymo metodo, kuris užtikrina tinkamą bendravimą ir su MVI. Na, ponas Elvart, jūs kalbėjote apie MVI savaitę. Norėčiau paklausti, kokiu veiksmu ketiname imtis tam, kad ES ir valstybės narės sukurtų aplinką, kurios skatintų verslumą ir šeimos verslą, tam, kad šie klestėtų, o priešingai, kad nebūtų užkirsta kelias jų gyvenimui, kaip kad neretai atsitinka ekonominės krizės akivaizdoje. Tai. Pone komisarė, paprašysiu pasakyti, pasisakyti labai trumpai, nes turime baigti posėdį iki pusės devinių ir atsiprašau, pono Fraulį, kad negalėsiu teikti žodžiai jam. Ačiū. Pone pirmininkė, kalbėsiu tikrai trumpai. Visiškai pritariu čia ką tik kalbėjusiems parlamento nariams, kalbant apie Europos investicijų banką. tiesiai po to, kaip perėmiau postą Europos komisijoje, aš susitikau su Europos investicijų banko pirmininku ir paprašiau 30 milijardų eurų skirti mažoms ir vidutinėms įmonėms, kaip tai ir buvo numatyta. Aš jau taip pat minėjau ir viršus klausimų metu parlamente ir dėl to, ko gero, ir tapau komisijos nariu e, Europos investicijų banko pirmininkas sureagavo pozityviai, jisai pasakė, kad dabar maždaug 6-7 milijardų Iš visų nu, e, numatytų 30 milijardų yra pateikti MBI dispozicijai ir aš, norėčiau, aš paprašiau prezidento, kad e, e, visos finansų pateikimo, finansų išmokėjimo procedūros vyktų kiek manoma sklandžiau ir sparčiau, tačiau mes žinome, kad Europoje visi bankai dirba skirtingai, skirtingai vykdo finansinės transakcijas, tačiau egzistuoja bankų tinklas, kuriame E, bankų vadovai pažįsta asmeniškai vienos ar kitos įmonės e, vadovybę ir žino, kam, e, kam skolina tuos pinigus, taigi gali pasitikėti skolininkais neseniai prieš keltą dienų vykusi konferencija, kurioje dalyvavo ir kai kurie parlamento nariai, parodė, kad e, labai svarbu turėti mano minėtą strategiją ir dėl to mes kūrėme atitinkamą forumą, kad padėtume sutelkti visus galimus kreditus, kurie bus skiriami MVI. MVI reikalingos inovacijos, e, tačiau jos nėra įmanomas, jeigu nebus suteikiama pakankamai finansinių išteklių. Ir dėl to mano užduotis užduotis yra į šie, šią užduotį įtraukti bankus. Ir bankai, kurie yra įsipareigoję prisidėti prie mažų ir vidutinių įmonių šviesios ateities skūrimo, e, yra pasiryžę teikti tokį finansavimą. Europos investicijų bankas, e, kurio, kurio, kurio du viceprezidentai dalyvavo šiuose diskusijose, taip pat palankiai žiūri į tokį tikslą. Ir Jie taip pat įsitikinę, kad e, tokios, tokie kreditai, finansavimo kreditai yra geriausia priemonė siekiant padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms ir siekiant išvengti, kad e, dabartinė finansų ir ekonomikos krizė išplė, išsiplėstų iki socialinės krizės. Jūs galite būti tikri, kad aš dėsiu visas pastangas, kad e, valst... mažos ir vidutinės įmonės būtų apsaugotos ir kalbant apie jų prieigą prie finansinių išteklių, nes mūsų tikslas yra E, e, skatinti mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą rinkoje, kad galėtume toliau sėkmingai plėtoti socialinę politiką, kaip tai yra įtvirtinta Lisabono sutartyje. Ačiū. Dėkui. E, atsiprašau kolegų, kad e, trumpai, sutrumpintai buvo atsakinėjama į klausimus dėl laiko trūkimo. Dabar klausimų valanda komisijai baigta.